Noriu nu informuoti, kad bendras komiteto posėdis prasideda su lybė komitetu. Mes balsuosime dėl laikino susitarimo, dėl trilogo rezultatų, dėl grinųjų pinigų kontrolės, grinųjų pinigų išsiunčiamų ir įvežamų ir ES. Taigi, norėčiau paklausti, panašiai norėtų ką nors pasakyti, aš turiu pasakyti, suteikti jums galimybę. Aš iš kūno kalbos supratau, kad Fernandas neprašo žodžio. Bent jau norėčiau padėkoti už tai, kad prisijyrėme iki balsavimo, padėjėjams norėčiau padėkoti, kad galiausiai galime balsuoti dėl kompromiso po ilgų dėrybų parodydami, kad ES supranta, kad labai svarbu kontroliuoti grinųjų pinigų srautus pasienyje tinkamai ir kad būtų ginamos mūsų piliečių teisės. Tiesiog noriu padėkoti už bendradarbiavimą, kad mums pavyko prieiti iki šio balsavimo. Dėkuoju už tai, kad padėkojot. Iš tikrųjų, Mes parodėme dviejų komitetų puikaus bendradarbiavimo pavyzdį. Supratome, kad kur du stos, ten galima pasiekti geresnių rezultatų. Taigi, pirmą išbandykime sistemą, ar balsavimo sistema veikia. Vote is closed. Baigiame. Viskas veikia puikiai. Taigi balsuojame dėl tarp institucinių dėrybų suderinto teksto. Varnis balsavimas. Vote is closed.